Burundija ir e, kalbės komisijos atstovas ponas Mimica. Komisijos narys, prašau. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Pone pirmininkė, e, garbus nariai, aš tikrai e, sveikinu šios debatus per praeitus tas diskusijas, man atrodo, buvo priminta burundiečiams, kad jie iš tiesų turi stengtis, kad pasiektų tvarios ekonomikos, tam, kad šalis išbristų iš krizės ir būtų gerbiamos žmogaus teisės, klestėtų plėtra bei regioninis tvarumas. Tačiau Burundis e, patiria krizę per pastarosius e, metus ir dešimtmečius pasiekti pasiekimai šiuo metu e, yra labai pažeidžiami. Vienas iš kandidatų į prezidentus sukėlė didžiulį pasidalymą tarp piliečių ir politikos grupių. Ir apie tai reikia kalbėti. ES jau yra pasisakusi kovo mėnesį e, vykusiame užsienio reikalų tarybos e, posėdėje kad reikia laikytis susitarimo, e, pagal kurį po pilietinio karo Burindijoje turi įsigalėti taika. Buvo pasakyta, kad reikėtų laikytis įsipareigojimų, ypač dėl pirmojo klausimo. Ir tokia ir išlieka mūsų pozicija, dar nėra e, per vėlų susitaikyti ir kalbėtis. E, pone Mogerini, tiek aš pats e, esu pasibaisėjus, e, mes esam pasibaisėję, kad yra suimami žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai, taip pat e, kiti aktyvistai, kurie yra gerai žinomi mums visiems. Pernai metais mes tikrai labai e, stengiamės, kad būtų e, išleistas e, žmogaus teisų gynėjas Mes e, tikrai girdėjome, kad su juo buvo elgiamas nežmoniškai, taip pat buvo, jis buvo suimtas be jokio pasiteisinimo. Puiku, kad Pierre Claver e, Monimpa buvo paleistas ir tai yra puiku, tačiau kiti e, buvo suimti ir dėl to mums reikia žiūrėti ir sekti e, tų žmonių bylas ir jų eigą. E, žmogaus teisų pažeidimai, e, taip pat politinė, e, grėsmė politiniai opozicijai, e, žurnalistams turi baigtis. Pone pirmininkė, aš tikrai labai išreiškiu gilę užuojautą tų žmonių šeimoms, kurie e, mirė, taip pat kurie žuvo bei buvo sužeisti. Aš smerkiu e, žiniasklaidos laisvės ribojimus ir e, tai, kad burundiečiai negali laisvai reikštis bei e, negali žinoti, kas vyksta, ypač e, rinkimų e, metu. Ir tai sukelia dar didesnį nerimą, įtampą gatvėse ir kitur. Labai svarbu kad visos suinteresuotos pusės stengtųsi vengti provokacijų ir Burundžio valdžios atstovai turėtų gerbti žmonių teisę rinktis e, taikiuose susibūrimuose ir vengti naudoti jėgą. Aš taip pat norėčiau dabar pasakyti e, šiek tiek apie rinkimus Burundyje. Sėkmingi reikimai yra iš tiesų vienas iš pagrindinio tikslų. ES ne tik suteikė e, finansinę paramą, bet taip pat ir nusintė stebėtojų e, misijas į Burundį. Ir tai rodo mūsų įsipareigojimą, kad mes norime, kad rinkimai būtų sėkmingi. Tačiau norėčiau e, priminti jums porą. Um, dalykų, kurios paminėjo e, atstovas spaudai ponios Mogerinė apie tai, kad iš tiesų ir yra suimami, žudomi e, žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai, taip pat e, kiti žmonės ir tai rinkimų kampanijos tikrai nepadaro geresnė. Taip pat buvo ponios Mogerinė paminėta 13 e, balandžio e, Burundžio valdžios atstovams, kad e, stebėtojų misija reiškia tai, kad visi politikos veikėjai, visi kandidatai turi turėti vienodas sąlygas. Ir tai yra mūsų paramos viena iš sąlygų ir mes turime iš tiesų šiomis sunkiomis sąlygomis stebėtis, stebėti, kad būtų laikomasi mūsų reikalavimų. Taip pat E, Kotonu susitarimas teigia, kad reikia e, laikytis demokratinių principų, teisės viršenybės bei žmogaus teisų. Ir tai yra pagrindiniai elementai. Be to, e, negali egzistuoti jokio nebaudžiamimo tiems, kurie yra atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus Jie turi atsakyti už savo veiksmus ir mes turime imtis visų e, veiksmų, kad taip atsitiktų. Kiti tarptautiniai partneriai turėtų stengtis, kad Burundija vyktų e, geras dialogas ir kad valdžios atstovai stengtųsi užtikrinti dialogą tarp valdžios institucijų bei pilietinės bendruomenės. Aišku, priklausomai nuo to, e, kaip e, vyks įvykiai Burundija, mes e, stengsime pažiūrėti į visas, visus įmanomus sprendimus. Mes stebėsime esamą situaciją ir, jeigu reikės, imsimės veiksmų pagal kotonų susitarimą. Aišku, mes informuosime parlamentą nuolat apie tai, kaip mums sekasi. Turėdamas tai omenyje, turėčiau uh, pasakyti, kad ES E, misijos e, vyko nuolatos į Burundį e, ir žiūrėjo, kaip yra laikomasi kotonų susitarimo. Kalbant apie galimas priemonės, reikėtų pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. ES yra viena iš Burundžio plėtros partnerių ir mes iš tikrųjų norime, kad Burundžiui būtų suteikta galimybė e, atsikratyti skurdo bei gerinti plėtrą. E, skurdas vis dar e, pažeidžia nemažai žmonių Burundyje. Ir mūsų 11 plėtros fondas Burundžiui buvo padvigubintas, būtent galvojant apie tai. Anksčiau buvo skiriami Dabar yra skiriama 432 milijonai eurų, anksčiau buvo skiriama dvigubai mažiau. Mes manome, kad tai padės Burundžiui e, įgyvendinti savo tikslus ir plėtra pagerės. Mes turėtume nepamiršti pažeidžiamų ir e, vargstančių. Turime stengtis normalizuoti santykius su Burundžiu kiek galima greičiau. Kaip e, komisaras atsakingas už plėtrą turėčiau pasakyti, kad mūsų piliečiai turi būti informuojami, jeigu um, ES ištekliai yra naudojami tokių šalių, kurios imasi represinių priemonių. Tai norėčiau tai atkreipti jūsų dėmesį ir ačiū Jums. Ačiū komisijos nariai. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai, APP partijos atstovas Jochimas Seller. Herr Kommissar, Pone komisijos nariai, šiandieną prieš pietus čia kalbėjome apie pabėgėlius, kurie ieško prieglopščio Europoje ir kai kurie kolegos sakė, jog mums reikia e, ne tik tai e, gal, e, kovoti su, tomis, su tuo reiškiniu, bet ir ieškoti jo šaknų. Ir dėl to yra labai svarbu tinkamai sureaguoti į situaciją Burundyje, kur prieš keletą dienų policija ir armija e, ir e, politinės e, sukarintos grupuotės įvyko jų kolizija ir tūkstančiai žmonių ėmė bėgti į kaimininės šalis. Ir ta, tie neramumai plečiasi ir už Burundžio ribų. Po daugybės metų pilietinių karų E, ir po pirmojo demokratinio išbandymo gegužės mėnesį e, parlamento rinkimų metu ir virželio mėnesį e, prezidento rinkimų metu mes turime žiūrėti, kur, kur link kryps ši šalis. Mums reikia greivertinti padėtį šioje šalyje, tarptautinė bendryje ir Europos Sąjunga privalo daryti spaudimas e, Burundžio valdžiai ir daryti viską, kad e, užkirstų kelią kitai humanitarniai katastrofai šioje šalyje. Ir komisijos narys patvirtino, jog ES savo stebėtojų misiją turėtų pademonstruoti, kad mes įdėmiai stebime šią e, tolesnę politinės padėties raidą šioje šalyje. Dėkoju kolegai Celė. Toliau socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Čani Pitela. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, gerbėmieji kolegos, tos smurto ir teror, teroro ir bauginimų klimatas, kuriame, kuris verčia tūkstančių žmonių bėgti ir toliau, toliau plečia etninį konfliktą kelia didžiulį mūsų susirūpinimą. Ir jau buvo ką tik pasakyta, kad e, e, Kuruncyca e, vadovas šalies norėtų jau trečią kartą būti perrinktas iš savo postą ir tai prieštarauja čia įstatymams ir taip pat reiškia, jog Burundis ir vėl paskestami tose smurto, toje smurto bangoje. Ir demokratijos, be, be, demokratijos užuomaskoms kils didelis pavojus. Aš prieš e, e, visai neseniai, praėjusią savaitę su kitais kolegomis dalyva, e, lankiausi šiame regione ir žinau, žinau kad 94 metų genocido padariniai dar nėra tinkamai išanalizuoti ir, ir toliau matomi šiandieną. Ir mes turime užkirsti kelią tolesniam kraujo praleidimui. E, turi komisija imtis visko, kad būtų ir taip pat ponia Mogėjinė, kad, kad būtų, kiek įmanoma, greičiau stabilizuota padėtis. Ir ponia pirmininkė, aš taip pat norėčiau, norėčiau kreiptis į Burundžio prezidentą. Ar jūs ir toliau norite laikytis įsikibęs savo kėdės, e, net palaikomas savo tautos, ar norite būti reikšminga figūra, padedančia e, šiai šaliai e, pereiti į demokratijos šalių atsidurti demokratinių šalių šeimoje. Gerai pamastykite apie tai. Dėkoju. Pusantros minutės kalbės ponia Fatiga. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia komisijos nariai. Burundis yra viename iš pačių nestabiliausių ir skurdžiausių šios žemės regionų. Ir nors pilietinis karas mums nebuvo labai žinomas, e, mes jį, apie jį netiek žinojome, kiek, pavyzdžiui, apie įvykius Ruandoje ar Konge, vis dėlto ta trapi taika, kuri buvo e, pasiekta Barušo sustarimais, e, leido tikėtis, kad susikurs prezidentinė respublika, tačiau dėja dėl vadovaujančių partijų sprendimo leisti kandidatuoti trečią kartą e, šalies vadovui į prezidento postą. E, buvo pažeistas Arušas susitarimas ir buvo priežastis to, kad kilo protestų ir smurto banga šioje šalyje. Ir vėl matome, jog ten kilo pilietinis karas. Federika Mogarini gali tikėtis mūsų frakcijos paramos, stengdamasi užtikrinti taiką Brundyje savo veiksmais taip pat e, prisidėti prie teisingų, sažiningų rinkimų įgyvendinimo, siunčiant tenai stebėtojų misiją, demokratinės sistemos kūrimas Burundija yra vienas iš didžiausių iššūkių ir mes turime padėti jį įgyvendinti, jį prisijimti. Dėkoju dabar. Pona... Ponas Bautmans. Mėlyi kolegos, Manau, kad e, dabartinio prezidento kandidatavimas į trečią kadenciją e, sukėlė šią, e, šį gaisrą ir situacija Burundija yra tikrai labai nestabili. Yra kalbama apie Burundį kaip apie parako statinę, kuri bet kada gali sprokti. Ir didelis pavojus kyla tai, kai šioje šalyje. Mėlyje kolegos, Daugelis šalių yra padariusios klaidų, net ir mes Europoje dažnai mm, užsimerkdavome į tai, kas vyksta Afrikoje, į ten kylantį smurtą. Tačiau dabar, mėlyi kolegos, mes turime galimybę užkirsti kelią tam e, kraujo praleimui. Ir turime atvirai pradėti kalbėti apie genocido pavojų šioje šalyje. Aš asmeniškai pats e, Buvau Ruandoje po ten kilusio genocido bangos 94 metais ir mačiau tūkstančius e, karstų su um, kaulais žmonių, moterų, vaikų, kurie buvo e, žudomi mačetėmis. Ir dabar mus pasiekia gandai, kad e, ir kaimininėje šalyje situacija darosi panaši į tenykštę. Ir tai kelia tikrai e, didelį susirūpinimą. Mes turime nebeapsiriboti vien žodžiais, turime imtis labai aiškių, konkrečių veiksmų. Labai dažnai e, tik tai pasyviai sureaguojame, kažkaip atsiprašinėjame jau praėjų, e, įvykus faktams, tačiau Burundžio žmonėms reikia veiksmų. Ir Alde frakcija remia tuos veiksmus. Dėkoju. Dabar Kristin Veržija. Ačiū, ponė pirmininkė. 2000, mes žinom, kad Rušos susistrimas padarė, galiausiai baigė pilietinį karą, kuriuo metu buvo žudomi tuceriai ir kiti žmonės. Ir prasidėjo tautinio susitaikinimo procesas ir buvo rengiama nauja konstitu, konstitucija. Ir iš tikrųjų dabar Pieras Nkurunų Zizos sprendimas kandidatuoti dar vieną kartą kelia grėsmę šiai e, labai trapė pusiausvėrai. Ir dėl tai be abejo iššūkė didžių daug proce, e, protestų. Ir e, žinome, kad oponentai yra persikėjami, tarp jų yra nevyriausybinio organizacijų atstovų, keli šių, jų jau žuvo. Be to matome, kad yra žudomi oponentai prezidento atstovas spaudai ir valdančios partijos spaudos atstovas padarė rimtų pareiškimų ir visi, kas priešinasi, kas kalba kitaip, turi, yra persikiami ES, turėtų daryti spaudimą prezidentui ir valdžios institucijoms. Ir mes galime tą daryti dėl to, kad uh, Mes, e, da, mūsų teikiama pagalba sudaro pusę visos Burundžio gaunamos pagalbos. Ar tai rinkimai? Ir mes žinome, kad ES ir ES parlamento balsas gali aiškiai nuskambėti, jo laukime Burundėje ir mes turime prisidėti e, prie to, kad kuo skubiau būtų užkirstas kelias e, kraujo praleimui. Toliau, ponia Hoibuch, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos nariai, jūs teisingai situaciją Burundėje mm, ir parodėte visas ten kilančias problemas ir mm, taip pat tikrai labai jaut, jautrius įvykius, e, pademonstruodamas, jog e, šiuo metu kai, kai kuriems viso, apskritai visai visuomeniai, visos visuomenės padėtis yra nepavytėtina. Ar komisija ketina su suburti tokią stebės, stebėtojų misiją, kuri būtų sudaryta iš aukšto, aukšto rango pareigūnų. Tai, manau, yra labai svarbu, kad būtų nusiųstas tinkamas signalas tenykštai vyriausybei. Kitas klausimas, kokiu priemonių įmasi Europos sąjunga, kad būtų užtikrintas geras bendradarbiavimas tarp visų tarptautinių misijų, stebėtojų misijų. Uh, ir Burundžio pilietinė visuomenė būtų paremta e, vykdant tą stebėjimą, stebėjimą, rinkimų e, stebėjimą, įtraukiant jas į šį procesą. Ar ES ketina e, teikiamą Burundžiui paramą išaldyti, jeigu Burundžio vadovas būtų perrinktas dar vienai kadencijai. Manau, kad verta apie tai padiskutuoti ir tą padaryti viešai, kadangi čia mes turime priemonę, kuri gali, kurią galėtumėme daryti spaudimą prezidentui, ne vien tik tai žodžiais, bet ir veiksmais. Ir jeigu išaldysite tą paramą, kaip užtikrinsite, kad e, lėšos bus e, panaudotos pagal savo pirminį tikslą, pagal tą tikrąją paskirtį, tai yra skirtos ten, ten, ten gyvenantiems žmonėms, o ne nusėstų vyriausybės atstovų kišenėse. Reikia prisiminti kotonų susitarimą, e, kurio e, numatytų santykių tarp ES ir Burundžio suspendavimas tokiais atvejais. Dėkoju. Ačiū. Pusantros minutės kalbės ponas, ponia Kašitokiengi. Grazie, signor Presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien mums tenka didžiulė atsakomybė. Ir mes negalime jos kratytis, mes privalome imtis veiksmų tam, kad užkirstume kelią žudynėms, nes tos žudynės gali būti tokio pat masto, kuri, kurias regėjome ir anksčiau, tai bus tikras genocidas. Be abejo, reikia gerai pasverti visus savo veiksmus, bet tai, kas šiuo metu vyksta, aiškiai rodo, kad galiausiai bus žudomi nekalti žmonės. Pone firmininkė, dabartinis prezidentas nori kandidatuoti dar vieną kartą turime tam pasipriešinti žmogaus teisų vardan. Be to, jisai taip pat persikėjo žmog, žmogaus teisų gynėjus, pažydinėja spaudos žodžio laisvę. Mes turime padaryti viską tam, kad atvertume durės taikai šioje šalyje. Reikėtų pagalvoti taip pat ir apie galimybę pritaikyti sankcijas tiem, kas nenori taikos. Prieš 21 e, metus per pilietinį karą įvyko vienos didžiausių žudynių per visą žmonijos istoriją. Ir mes e, dėl to taip pat buvome kalti. Ir gali atsitikti taip, kad ir šį kartą taip pat mums e, atiteks dalis kalties. Mes tiesiog su šetonu, šetonui spausime ranką. Dėkuoju toliau, ponė Makeven. Ačiū, ponė pirmininkė, girmasis komisijos nariai. Aš apsidžiaugiu išgirdus tai, ką jūs sakėte ir mm, ypač, kai jūs kalbėjote apie vyriausiosios įgaliotinės e, pareiškimus. Turime baigt, padaryti galą smurtų jau dabar. E, žodžio laisvės gynėjai, žmogus teisų gynėjai yra kalinami, persikiojami ir turime imtis veiksmų dabar. Mes ES turime būti pasiruošę padėti, paremti Burundžiui pradėti taikų dialogą tam, kad galima būtų ramiai pasiruošti taikiems rinkimams. Šie rinkimai yra nepaprastai svarbus, kaip jau ir minėjote. Jie yra svarbus ne tik Barundžiui, bet ir visam didžiųjų ežerų regionai, nes tenai vyks keli rinkimai per ateinančius pusantrų metų. Aš esu vystimosi komiteto pirmininkė ir aš noriu, kad mes labiau padėtume Barundžiui, nes ši šalis yra viena skurdžiausių pasaulyje ir jai reikia mūsų paramos tam, kad jie galėtų plėtoti savo ūkį, galėtų teikti paslaugas vietos žmonėms. Bet tai yra neįmanoma be taikos, be stabilumo. Ir todėl mes turime padaryti viską, kad Brūdžio vyriausybė išgirstų mūsų raginimus. Tūkstančiai žmonių bėga iš Burundžio į Ruandą ir Demokratinę Kongo Respubliką. Ir jiems taip pat reikia mūsų paramos. Mums Ir gal jūs galėtumėt e, pasakyti komisijos nariu, kad mes turėtume padėti jungtinėms tautoms, padėti tiems žmonėms. Ir galiausiai mes negalime e, leisti dabartiniam prezidentui visiškai išeikvoti per pastaruosius 2-30 mečius sutauptą taikos, divi, e, taikos dividendą. Ir turime pasakyti jam labai aiškiai, ką apie jį manome. Dėkuoju toliau Elena Valenciano. Mm. Nuo 2011 metų mažėja demokratijos Burundija. Opozicinių partijų atstovai yra persikiojami, sulaikomi. Taip yra visiškai žlugdoma galimybė demokratijai toliau plėtotis. Pono Nkurunzyza šalies prezidento sprendimas tik tai pablogino situaciją. Jisai nori dar kartą kandidatuoti į prezidento postą. Apie tai jau kalbėjo ir kolegos, ir komisijos narys. Tai prieštarauja Burundžio konstitucijai. Burundės tai yra šalis, kuri turi tragišką praeitį, kuri yra regione, kur stabilumas yra labai trampus ir todėl prezidento Nkurunziza sprendimas kelia grėsmę visiems. Viskas yra aišku. Mes turime kreiptis į prezidentą ir prašyti jo pakeisti savo sprendimą, leisti įvairioms politinėms partijoms dalyvauti politinėme procese, leisti demokratijai klestėti. Ir jei jisai neišgirs mūsų raginimų, gerbimasis komisijos nariai, jei Burundžio prezidentas nepakeis savo pozicijos ir neleis rinkimų procesui vykti sklandžiai, tuomet ES turėtų nutraukti pagalbą Burundžiui. Nes artėjantis rinkimai tuomet tokiamis aplinkybėmis bus tikrai visiškai netinkami ir tik tai paskatins tolesnės represijas. Uh, Dėkuoju toliau spontaniškų pasisakymų procedūra ir pirmasis kalbėtojas yra Nikola Kaputo. Ačiū, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie situaciją Burundyje. Ten buvo suimtas žurnalistas, jis dirbo Afrikos radijoje. Tai atsitiko visai neseniai. Ir iš tikrųjų susidurėme su didžiulė problema. Ir Burundija nuo šio mėnesio pradžios yra liejamas kraujas ir situacija yra tokia, kokia buvo anksčiau Burundija. Taigi, iš tiesų dabar e, yra ribojama e, spaudos laisvė, taip pat žodžio laisvė. Taigi e, žiniasklaida Burundėje yra labai suvaržyta. Šis prezidentas kandidatuoja trečią kartą ir tai visiškai pažeidžia Burundžio konstituciją. Taigi, manau, kad mes turime įsikišti, turime spausti Būrundžio valdžios atstovus, kad to neatsitiktų, kadangi, e, manome, vėl įsiplieks dar vienas pilietinis karas. Ir e, toje šalyje e, žodžio laisvės iš vis nebebus. Dos Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Burundija yra iš tiesų neraminanti. Mes visai neseniai kalbėjome ir aptarėme, pono Nikurikaje žurnalisto persekiojimo atvejį. Ir aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad Burundija kartojasi ankstesni konfliktai, kad e, gali pasikartoti 94 metų pilietinis karas. E, tačiau dabartinis prezidentas nori e, trečią kartą tapti prezidentu ir tai gali sukelti tikrai smurtinės reakcijas. Represijos iš Burundžio valdžios atstovų turi irgi baigtis, kadangi taip pat yra ribojama ir spaudos laisvė. Ir tai mus labai e, neramina. 20 tūkstančių pabėgėlių e, bėga į Ruandą ir Demokratinę e, Kongo Respubliką. Ir mums reikia suvokti tai, kad vis daugiau ir daugiau pabėgėlių vyks iš Burundžio. Ačiū.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 ili barem nekih europskih zemalja. Europa turi įsikišti ir padėti šioje situacijoje, taip pat atsižvelgti, kad e, nemažai ES šalių yra draugiškos Burundžiui. Mums reikia užtikrinti, kad e, nesitiktų dar viena krizė ir nepasibelstų į mūsų duris. E, tragedija viduržėmio jūroje iš tiesų parodo tai, kad mes ne vieningai elgiamės skirtingose pasaulio šalyse ir gali pas, tokia ištikti ir Burundi krizė. Mes turime nusiųsti aišku signalą, kaip ir Europos komisija, ir pareikalauti, kad e, asmenys Burundija nekandidatuotų į, pir, į prezidentus, jeigu jie nėra remiami piliečių. Ačiū. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas Fabio Kastajo. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, jau kažkilintą kartą turime kalbėti apie Burundį ir konstatuoti, kad ten istorija pakrypo netinkama likme, ten nėra demokratijos, nepaisant hušat e, susitarimų 2000 metų ir e, jos vadovas, šalies vadovas trečią kartą kandidatuoja e, į prezidento postą. Tai paminėjo jau daugelis kolegų. Matome, jog E, tas asmuo neturi visiškai jokio, visiškai nesuinteresuotas e, atsižvelgti į savo piliečių valią. Yra nuolat pažeidinėjami įstatymai ir prasidėjęs tikras pilietinis karas ir e, verčiantis daugybę žmonių palikti šalę. Tai reiškia, jog ES turi daryti kiek manoma didesnį spaudimą šiam prezidentui, kad jis suvoktų, kad neteisinga ir netoleruotina vėl pradėti tokį tokį smurtą, kuris galėtų privesti prie kaž, kažkada įvykusio žudinių. Mes turime imtis visų įmanomų priemonių. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereik, suteikime žodį komisijos nariui Mimica, kad galėtų užbaigti šią diskusiją ir atsakyti klausimus. Ačiū, ponė parlamento nariai. Tai buvo tikrai gera diskusija. Dėkoju kalbėjusiems kolegoms už e, savo pasisakymo aiškumą. Kalbant apie stebėtojų misiją, noriu paminėti, jog mes e, atliekame didelį koordinacinį darbą, e, bendradarbiaudami su vietos atitinkamais subjektais ir palaikome glaudžius ryšius su Afrikos sąjunga ir toliau juos palaikysime. Iš šios diskusijos aš pasidariau tris pagrindinės išvadas. Pirmiausia, kad e, remiant šiems rūmams mes galėsime peržiūrėti visus e, nuostatas susijusi su kotonu susitarimu ir kitais instrumentais, jeigu nebus pasiekta pažangos. Ir e, reikalaudami ginti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Kitas dalykas Mes, mūsų yra didelis interesas e, apginti Burundžio gyventojus šioje krizėje, e, šalyje, kuri yra labai jautrioje, trapioje padėtyje. Ir trečias dalykas, norėdami padėti e, gyvendinti tinkamus rinkimus, mes norime tuo pat metu pademonstruoti Burundžio valdžiai, kokiomis sąlygomis, kok, kok, ką mums reiškia tinkamos sąlygos tokio, tokiems rinkimams, demokratiškiams rinkimams įvykti. Aš noriu išsaugoti nuoseklų dialogą su jumis ir e, suvokiu jūsų vaidmenį e, siekiant išsaugoti šią svarbų e, reikalą tarptautinėje darbo tvarkėje.